Colleague Jacek, please sit down. Pone Jacekai, prašyčiau sėstis. <laughs> E, pani Gomez chciała zabrać głos. Pani Gomez, point of order. Presidente, nos termos da regra de procedimento 151, um um, eu gostaria, por facto pessoal, eu gostaria... Pirmininkė, noriu pasisakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos norėčiau protestuoti dėl mano pavardės panaudojimo pakeitimuose, kurios, pristatė, kurios pateikė pono Dievas, Dieva ir Šimanski. Aš kalbu apie pakeitimą, prie kurio parašyta mano pavardė. Ten prašoma, ten siūloma įsteigti vietas e, mergai vaikams parlamente. Timit. Aš savo tekste siūlau ginti mergaitės nuo diskriminacijos, taip pat nuo galimybės pastoti. Tačiau jokiamis galimybėmis, jokiais atvejais aš nekalbu apie abortą. Mano tekstas, jo turinys ir formuluotės yra visiškai kitokios nei pono Šimanskio ir kitų. Aš nenoriu, kad mano pavardė būtų panaudota uh, šiame pakeitime prie šio teksto, man atrodo, kad tai yra bandymas atlikti politinę manipulaciją. Taigi noriu pareikšti, kad aš balsuosiu prieš šį pakeitimą, kurį teikia Šimanskis ir kolegos. Ačiū. Ponios ir ponai, norėčiau visų pirma informuoti, kad 2009 m. Sakarovo premija per šiandienos pirmininkų suėgą. Nuspręsta, kad 2009 e, metų Sacharo, Sacharovo apdovanojimas skiriamas memorialo organizacijai. E, powtarzam nazwiska laureatów Oleg Orłow, Sergej Kovalyov. Norėčiau pakartoti Olegas Orlovas, e, Sergejus Kovaliovas, Liudmila Aleksejeva bei visi žmogaus teisų gynėjai Rusijoje, kuriuos atstovauja ši organizacija. Mes suteikėme Sakarovo apdovanojimą memorialo organizacijai ir mes esame įsitikinę, kad taip prisidėsime prie baimės, smurto ir kitų persekiojimo e, būdų naikinimo, su kuriais susiduria žmogaus teisų gynėjai. Norime nusiųsti žinę, kad žmogaus teisų gynėjai visame pasaulyje turi turėti galimybę įgyvendinti į, į pagrindinės teisės, žmogaus teisės, į žodžio laisvę, į teisę skleisti savo mintis. Labai svarbu turėti galimybę, turėti galimybę pasakyti, ką galvoji ir sakyti tiesą. Man tenka garbė tai jums pranešti kaip Europos parlamento pirmininkui, bet taip pat kaip ir solidarumo judėjimo narys, norėčiau pasakyti, kad su panašiamis problemomis susidurdavome Lenkijoje, Tai panašios problemos, su kuriomis susiduria mūsų draugai ir partneriai Rusijos federacijoje. Todėl man labai džiugu pranešti, kad teisė, tiesa ir laisvė triumfavo daugelį Europos valstybių. O tai, kad, kad Rusijoje uh, neužtikrinamos tokios galimybės yra tikra tragedija tai šaliai ir žmogaus teisų gynėjams. Mes norime paremti jų veiksmus. E, jeśli można, jeśli można jeszcze dodać parę uwag ogólnych. Dabar, e, jei leistumėt, pateikčiau bendro pobūdžio informacijos nuo 1989 metų, taigi jau daugiau negu 20 metų, Andrėjaus Sakarovo e, įkvėptas Europos parlamentas teikia Sakarovo vardu pavadintą premiją asmenims ir organizacijoms, kurios gina e, žmogaus teisės ir pagrindinės teisės. Šiandien mes sugrįžtame prie tų žmonių, kurie kovojo su persekiojimu, žmonių išvarimu ir kitais e, žmonių gaus teisų pažeidimais. Tai paprasti eiliniai žmonės, kurie neretai rizikuoja net savo gyvybėmis. Mes premiją esame suteikę daugeliu skirtingų asmenų ir organizacijų, kurios gina žmogaus teisės bei pagrindinės teisės Taip pat moterų organizacijoms esame suteikę tą premiją. Minties laisvė yra visuotinė vertybė ir aš norėčiau pabrėžti, kad kandidatai, kuriems šiemet Sakarovo premija nebuvo skirta, taip pat susilauks mūsų paramos. Mes apie juos taip pat turėtume kalbėti nes tai yra žmonės, kurie nusipelno būti prisiminti. Vien tai, kad mes svarstėme jų kandidatūrą premijai gauti, reiškia, kad jų veiksmams ir darbams mes skiriame labai daug reikšmės. Taigi ne tik laureatas, bet ir kandidatai turi susilaukti mūsų visapusiškos pagarbos. Apdovanojimo ceremonija įvyks gruodžio 16 dieną, trečiadienį Strasbūrė. O dabar periname prie bendrojo ES biudžeto projekto balsavimų. Dabar suteiksiu žodį ponui Surien, pranešėjui.